Diskusiją baigiame. Posėdis šį vakarą baigtas. Kitas posėdis vyks rytoj, birželio 9 dieną. Jis prasidės 9 val. ryte, o galutinę darbo tvarkę mes paskelbsime internete, su ją ten ir galėsite susipažinti. O dabar visiems linkiu malonu.